apmokami, mums apmoka ir už tai, kad mes laikomės darbo tvarkos. Uh, for... Maskeli, ačiū už tai, kad puikiai pirmininkavote šiandienos posėdžiui, ponia pirmininkė, bet tam kalbėtojui aš norėčiau pasakyti, kad